knows very well. Uh, dear colleagues, ladies. Kolegos, ponės ir ponai, paprašysiu užimti savo vietas. Labai diena. Sveikinu kolegas iš Rumunijos su valstybinė diena. Norėčiau patvirtinti darbo atvarkę, jei pastabų nėra, tai tvirtinu darbo atvarkę be pakeitimo. Atrodo, kad nieko žodžio neprašo. Dabar mano pranešimai. Turiu porą pranešimų. Visų pirma, tai posėdis yra transliuojamas internetu. O antra, yra vertimas į 22 kalbas. Mūsų darbo tvarka yra kaip įprasta. Jūs puikiai žinote, kokia tai tvarka, nes tai trečias mūsų komitetų posėdis. Sveikinu visus atvykusius. Mes dirbame kartu, kad parengtume šį svarbų pranešimą. Esame numatę dvi valandas diskusijoms. Dabar dėl ankstesnių posėdžių abu komitetai nusprendė, kad kiekvienam bendram posėdžiui pirmininkaus abu pirmininkai Viki Fordai ir aš. Labai džiaugiuosi, kad tai buvo nuspręsta. Turime 1287 pakeitimus, net neskaičiuoju kitų komitetų nuomonių ir visų tų pateiktų nuomonių. Noriu pasveikinti abu bendra pranešėjus. Visų pirma, ponė Gebhart ir ponė Kalas. Sveikinu puikiai padirbėjus. Galite numanyti, kad tikrai nėra lengva bendradarbiauti, kai yra tiek daug šešėlinių pranešėjų, tai sveikinu ir abiejų komitetų šešėlinius pranešėjus iš viso yra 15 ar 17 prie šio darbo prisidėjusių žmonių. Net neminint sekretorijato ir patarėjų, turėtume nepamiršti ir jų, nes jie labai mums pagelbėja. Šiandienos apsikeitimo nuomonėmis tikslas yra štai koks. Turime kelis kompromisus pasiūlytus ir sutarėme su pone Ford, kad būtų gerai, jei abi pranešėjos ir šešėliniai pranešėjai, kiek įmanoma plačiau pristatytų ir kitus kompromisinius pakeitimus, dėl kurių dar darbas nebaigtas. Gal tai net svarbiau mūsų diskusijoms. Jeigu yra kažkoks kompromisas, ne 10, 12 ar dar koks kitas skaičius, tai kyla klausimas, kaipgi dėl kitų pakeitimų. Tai yra pats svarbiausias klausimas. Paprašysiu jūsų pabrėžti savo poziciją. Kreipiuosi ir į šešėlinius pranešėjus, paprašysiu jūsų pristatyti situaciją. Be abejo, mes įtrauksime ir kitų komitetų nuomonės į savo balsavimo sąrašą arba į kompromisinius pakeitimus. Jie pateks arba į balsavimo sąrašą arba į kompromisus. Dabar jau pereisiu prie diskusijų, tik noriu pasakyti šiek tiek apie posėdžių protokolus. Lapkričio 10 dienos posėdžio protokolas jį reikia patvirtinti. Jeigu niekas pastabų neturi, tai laikau jį patvirtintų. Dabar norėčiau kreiptis į ponę Ford. Ačiū, bendra pirmininkė. Labai ačiū, kad visi susirinkote. Aš noriu patikslinti, kokia dabar yra situacija. Mes balsuosime dėl parlamento rezoliucijos e, gruodžio 14 dieną. Mes e, žinome, kad e, komisaras taip pat ketina pateikti pasiūlymų kitą savaitę. Būtų labai gerai, jei šiandieną mes aptartume, aptartume ne vien tik tai kompromisus, dėl kurių sutarėme, bet ir e, tuos aspektus, e, dėl kurių nesutarėme. Reikia, kad e, bendra pranešėjos susidarytų bendrą vaizdą. Be to, jei nariai turi kokių konkrečių pastabų susijusių su kitą savaitę, uh, komisijos pateikiamais pasiūlymais, tai paprašysiu atidžiai juos išdėstyti, nes parlamento pozicija gali skirtis nuo komisijos. Galbūt čia apie tai, apie ką bus pranešta kitą savaitę. Mums šiandien iš esmės yra paskutinė proga aptarti tuos dalykus. Tai tiek ir dabar gražinu žodį ponui Buzekui. Labai ačiū. Iš esmės neturime daug laiko. Liko tik pora savaičių, per kurias turime užbaigti savo darbą. Tikrai nedaug laiko. Dabar norėčiau kreiptis į bendrą pranešėjas. Ar jūs sutarėte, kas turėtų pradėti? Aš įtariu, kad jau esate sutarusios. Pone Gebhardt, žodis jums. Dėkuoju, pirmininkė. Mes pailiui viską darome, šiandien mano eilė kalbėti. Taip, darbas stumėsi į priekį, galbūt nėra paprastai tai, paprasta tai daryti, nes išsiskiria požiūriai frakcijų ir grupių įvairiausių. Be jokios abejonės dar turime sulaukti ir komiteto nuomonės dėl nuomonės. Mes dirbame pagal 54 straipsnį ir turime atsižvelgti į atskiras kompetencijos ribas ir sritis. Šiuo metu dirbame su 38 kompromisiniais pakeitimais, kuriuos suskirstame į keturis blokus. Du iš tų keturių e, blokų jau praktiškai yra baigti dar yra likę keletas punktų, dėl kurių diskutuojame, bet bendrai paėmus galime pasakyti, kad diskusijos kaip ir baigtos dėl jų yra. Du naujausių pakeitimų blokai taipogi jau buvo aptarti. Jie iš dalies taipogi yra parengti, paraši, surašyti ir ketvirtadienį jau bus mūsų kitas posėdis, kai, kurio metu tęsime darbą. Šiuo metu negaliu Jums pristatyti visų 38 kompromisinių pakeitimų, problematiška tai būtų. Todėl pasinaudosiu Jūsų patarimu ir pasakysiu, ties kuriais punktais dar reikia politinio išaiškinimo. Nes <clears throat> čia požiūriai išsiskiria ir būtent čia sudėtingiausia yra kompromiso pasiekti. Pradėsiu nuo 15 dalies. 15 dalyje kalbama apie um, paketų pristatymą. Ir čia išsiskiria nuomonės dėl to, ar reikėtų taikyti holistinį požiūrį ar ne klaus, šiam klausimui. Tai būtų pagrindinė problema. Elektroniniai tarp valstybiniai priekybai reikia surasti uh, E, sprendimą dėl kaštų, bet taipogi dėl saugumo ir greito pristatymo paketų. Kokiųgi čia kyla problemų? Užimtumo komitetas pageidauja, kad čia būtų kalbama apie pristatymo kainą, bet taip pat apie tos kainos poveikį mm, darbuotojams. Tai reiškia, kaip ta kaina atsilieps jų darbo sąlygoms ir atlyginimams. Ir būtent dėl šio dabar klausimo diskutuojame su frakcijomis. Taip, turime į tai atsižvelgti. Užimtumo komitetas pateikė tikrai rimtą pasiūlymą, kurį galim, kuriam galime ir pritarti. Galbūt e, tai mažiau ambicingesnis pasiūlymas negu tai, ką siūlėme mes pakeitime, bet dėl to galime sutarti. Tai gali būti kaip ir kompromisas. Toliau. Daug e, buvo diskutuota apie platformas ir paslaugas tose platformose teikiamas. Kol kas dar e, sprendimo nesuradome. Pone Kalas ir aš iš pradžių parengėme atskirus kom kompromisus, kuriuos pateikiama šešėliniam pranešėjui. Tačiau dabar jau kaip ir beveik susitarėme, todėl vieną bendrą kompromisą pateiksime. Čia dėrėtų aiškiai atskirti platformas kaip struktūras ir e, tai, kaip jos veikia bei yra naudojamos. Ir tai reikėtų atskirti nuo paslaugų, kurios teikiamos tų platformų. Taigi čia daugiau procedūrinis e, aspektas iškyla. Manau, kad mums kaip ir pavyko padaryti tą skirtumą. Turime labai aiškiai tai pasakyti, negali būti viskas vienodai traktuojama. Manau, kad negalima e, struktūrą pačią ir paslaugas traktuoti vienodai. Taigi negali būti viena kažkokia struktūra ir skirtingos pato paslaugos. Yra daugybė skirtingų pakeitimų. Taigi labai svarbu, labai reikia aiškiai atskirti e, tokius dalykus, kaip kad pavyzdžiui E, taksi paslaugos, e, viešbučių rezervavimo paslaugos, moksliniai tyrimai, taigi visą tai reikėtų atskirti. Tačiau manau, kad galima būtų surasti um, sprendimą tam. Na, o kas dėl paslaugų platformų? Reikia pasižiūrėti, kągi mes norime apimti. IMKO komiteto požiūris yra labai platus, mes bandome viską bendrai apimti. Paslaugos um, nėra kaip patokios labai saurai įmamos, nes reikia atižvelgti į įmonės, į darbuotojus, į profsąjungas, į daugybę įvairiausių su tuo susijusių interesų, tam, kad turėtume aiškę idėją e, tų problemų, kurios gali iškilti Na, manau, kad jau gana mm, neblogai pasistumėjome į priekį. Vieną, pastabą, vieną klausimą norėčiau užduoti. Noriu pasakyti, kad laikas bėga, jūs matote prieš save e, laikrodį dar e, dvi su pusė minutės jums, kadangi leisiu pranešėjams kalbėti tiek, kiek jie nori. E, taip, taip, sudėtinga yra tai padaryti, nes klausimas labai platus, tiesiog jūs mūsų paprašėte dabar identifikuoti problemas, kur jų yra kompromisuose, todėl bandysiu kalbėti kaip man maiškiau. Taigi, dar yra tų klausimų, kuriuos reikėtų, kuriuose, dėl kurių reikėtų daugiau aiškumo. Čia telekomo klausimas, bet čia jau ponia Kalas, daugiau įtar negu kad IMKO komiteto kompetencija čia yra. Taigi, dar yra ir kibernetinis saugumas nelegalus turinys internete. Kol kas dar šių klausimų neaptarėme. Na, o dabar dar su Libe komitetu šioje srityje bandysime dirbti. Na, kol kas galbūt ties tuo ir sustosiu, bet vėliau gal prie to sugrįšiu. Dėl autorių e, klausimo, autorių teisų klausimo. Apie tai labai daug kalbama su kultūros ir teisinių reikalų komitetu daug apie tai kalbame. Ačiū dabar žodis poniai Kalas. Dėkuoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjai kitai ir visiems šešėliniams pranešėjams, taip pat sekretoriatui, asistentams, konsultantams. E, labai visi daug dirbame rengdami šį pranešimą. Dėl bendrųjų pastabų norėjau pasakyti, jog pranešimo struktūra e, jau pristatyta sekretoriato, man atrodo, reikėtų ir tokios struktūros laikytis, taip pat bandyti įtraukti kitų komitetų nuomonę. Reikia nepamiršti, kad turime dirbti proporcingai ypač prisimirdami temas, kurios susijusios su kitų komitetų išskirtinė kompetencija. Pradėsiu nuo platformų, kadangi tai sulaukia tikriausiai e, daugiausiai klausimų, daug diskusijų ir e, dėl kompromisų nesusitarėme šioje srityje. Pirmiausia, reikia E, užtikrinti, kad e, pla, politika platformų požiūrių būtų palanki inovacijoms, kad skatintų inovacijas, konkurenciją ir patekimą į rinką. Konsultacijas dabar atlieka komisija ir e, tai padės išsiaiškinti, kokios svarbiausios su platformomis susijusios problemos. Pone Gebhardt e, kėlė klausimą, ar e, problemos susijusios su pačiomis platformomis ar su paslaugomis. Mes tą turėtume aiškiai žinoti. E, kitas dalykas, reikia suvokti gerai problemos priežastį. Ar problemos atsiranda dėl to, kad tam tikras verslas bando išlaikyti uh, verslo modelį ir nesugeba veikti skaitmeninėje erdvėje, ar tikrai yra kita rimta problema. Dar vienas dalykas e, - veiksmingumas. Inovacijoms padeda ribota atsakomybė tarpininkų interneto. E, daugelis ekspertų sakė, kad e, per nusigrėžimas nuo ribotas atsakomybės kainuotų labai daug ekonominę prasme, ypač smulkiajam verslui. Nes e, tai, ko prašoma, gerai yra didelėms tarptautinėms bendruoms, bet smulkus tarpininkai negalės e, gerai veikti, jeigu, pavyzdžiui, nenusisamdys armijų teis, armijos teisininkų, uh, jie paprasčiausiai bus išstumti iš verslo, tai nėra gerai konkurencingumui. Kalbu ne tik apie ekonominės sąnaudas, bet ir apie socialinės, pažiūrėjau, žodžio laisvę. Jeigu platformos e, turės visišką atsakomybę, tai bus atsisakoma tam tikro turinio, kad būtų išvengta rizikos. E, Ta pati galima pasakyti dėl nediskriminacinės prieigos prie platformų. E, Ką tai reiškia? Ar tai reiškia nesažinkę konkurenciją ar diskriminavimą e, pagal paieškos rezultatus, nes viskas pagrysta diskriminavimu ir neturėtume bandyti to išvengti, kadangi tikslas susitikrinti yra geriausius rezultatus. Todėl nežinau, nepritariu platformų neutralumo minčiai, tačiau turėsime laiko apie tai pakalbėti. Dar vienas dalykas dėl telekomo. Manau, kad visi sutarėme, jog konkurencija yra gerai. Mes taip pat sakome, kad labai svarbu yra išlaikyti e, galimybę prisijungti prie tinklo. Vienas dalykas yra paslaugų teikėjų taisyklės, kitas dalykas e, tink, galimybė naudotis tinklais, teikti paslaugas. Skaitmenėje bendroje rinkoje labai svarbus yra ir e, taisyklių gyvenimas. Kalbame apie suderintas e, dažnių sistemą, ką reikės daryti, kaip priderinti tai prie skaitmeninės erdvės, prie skaitmeninės bendrausios rinkos, kad viskas veiktų sklandžiai praktiškai. Dėl kibernetinio saugumo manau, kad reikėtų atsižvelgti į dabartinės vykstančias darybas duomenų apsaugos srityje. Norėjau akcentuoti vieną aspektą. Daug bendrovių, daug vartotojų nesima svarbiausių žingsnių, kad apsaugotų savo informacijos technologijų sistemas ir e, baziniai procesai gali leisti rasti sprendimus, kodavimas, duomenų atnaujinimas, programinės įrankos, investavimas į e, žmonės, kurie galėtų suvokti, kas yra būtiniausia kad būtų užtikrintas saugumus komunikavimas e, kibernetinio saugumo dalykai taip pat turi būti derinami su žmogaus elgesiu, žmonių elgesiu. Džiaugiuosi, kad daugelis frakcijų pritarė mm, sprendimams susijusiems su duomenimis. Mes pozityviai žiūrime į poslinkius ir tai gali duoti daug naudos mūsų žmonėms. Trečioji kompromisų dalis. Jeigu mes negalime sutarti dėl temų, galbūt reikia siūlyti balsuoti atskirai dėl e, tų klausimų, dėl kurių negalime susitarti. Tačiau, e, kita vertus, reikia gal siekti kompromisu, kuriems pritartų dauguma frakcijų ir mes e, galėsime užsitikrinti, kad visi daugiau ar mažiau būtų patenkinti rezultatu. E, labai ačiū, labai ačiū abiems pranešėjams, jūs e, visiškai teisios. Niekas nebus laimingas, jeigu mes pasieksime kompromisus, bet niekas labai ir nepyks. O tai labai e, svarbu, reikia tikėtis, kad vargu ar galime tikėtis, kad rasime tokį sprendimą, dėl kurio visi bus nepaprastai laimingi bet e, dėkoju, kad išsakėte e, savo nuomonę apie didžiausias problemas. Dabar šešėliniai pranešėjai. Pirmasis Filip Ževang, EPP atstovas, vidaus e, rinkos komiteto atstovas. Dėkoju pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Aš kalbėsiu apie platformas, daugiau apie nieką. Mano nuomonė, reikia kalbėti apie dvi problemas. Pirmas dalykas e, - platformų atsakomybė ir e, vertybių, vertybių dalymasis. Dėl atsakomybės atsakomybės. Iki 2000, 2000 metų direktyva dėl elektroninės priekybos 14 straipsnis e, tada buvo nutarta apriboti atsakomybę platformų, kad būtų galima paskatinti platformų vystimasi. Šiandieną matome pasiekmes. E, kovojama su neteisėtų turiniu, nelegaliu turiniu ir tai nepadėjo vis tik tai ta kova platformoms E, platformos neturi e, prievalių labai aiškių kovoti su neteisėto turiniu, e, bent jau Europos Sąjungoje. Taip ir pirmininkė, jūs buvote parlamento pirmininkas ir žinote, kad Europos vertybės turtas yra kūryba ir mes turime tai apsaugoti. Ir reikia, kad būtų užtikrinta platformų kova su neteisėtomis prekėmis. E, arba mes dabar ką turime daryti, arba palikti situaciją, kokia yra, arba sukurti labai sudėtingą mechanizmą. Bet jeigu paliksime viską kaip yra, tai e, bus e, ir toliau tas nelegalus turinys ir mes turime dalytis atsakomybę tarp teisių turėtojų, tarp platformų ir taip pat reikia e, užtikrinti, kad platformos atliktų tam tikrą vaidmenį. E, greitai baigsiu, pirmininkė. Dėl vertybių, bendrų vertybių ar dalymosi vertybėmis noriu pateikti du skaičius. YouTube 800 e, milijonų žiūrovų, 640 milijonų eurų per metus, o mes matome, kad tai yra labai didelė veikimo erdvė. Ir mes e, turime taip pat dalytis vertybėmis su teisų turėtojais, e, su e, tais, kurių darbais naudojasi platformos. Dabar šešėliniams pranešėjams e, po tris minutės. Pana, pane Virkūnen, EPP vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti apie joms pranešėjams ir jų komandoms už tą sunkų atliktą darbą. Žinome, kad nėra paprasta parengti bendrą pranešimą ir dar iškoti kompromisinių pasiūlymų. Visgi visos frakcijos yra įsipareigojusios dirbti kartu, ieškoti tų kompromisų ir viską daryti labai greitai. Didelė buvo padaryta pažanga, darybų metu daugelis iš kompromisų jau yra priimtini visoms frakcijoms, bet aišku, dar reikia padirbėti, išlieka atvirų klausimų, kuriems reikia rasti atsakymus. Per ateinančias dienas mums liko tik tai viena savaitė tam, kad parengtume visus kompromisus. Išlieka keli sudėtingesni už kitus klausimai. Visi kalbėtojai ir pranešėjas ir kolega Žvan jau paminėjo platformas. Be abejo, reikia apibriežti skirtingas platformas ir patikslinti teisinį statusą bei platformų vaidmenį. Būtina atidžiai išanalizuoti, ar reikia papildomo reglamentavimo, ar reikia tiesiog geriau taikyti esamus teisės aktus. EPP svarbu yra kurti e, tokią politiką, kuri naudotųsi naujomis technologijomis ir užtikrintų sąžiningą konkurenciją. Mes siekiame vienodo pagrindo visoms paslaugoms, ar tai būtų internetinės ar neinternetinės paslaugos. Reikėtų, kad joms visoms būtų taikomos tos pačios taisyklės, tai yra mūsų pranešimo esmė. Dar norime, kad tvirtai pranešime būtų nurodyta, kodėl bendros skaitmeninės rinkos kūrimas yra toks svarbus. Tai vienas iš kertinių asmenų, e, akmenų, kuriant tą skaitmeninę kuriant darbo vietas ir didinant Europos konkurencingumą. Mes privalome uh, neatsilikti nuo kitų žaidėjų, tokių kaip JAV ir Kinija. Kaip jau sakiau, EPP yra įsipareigojusi sunkiai dirbti per ateinančias dienas, bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir pranešėjomis ir laiku užbaigti darbą. Labai svarbu, kad Europos parlamentas greitai priimtų poziciją šiuo klausimu, kadangi Europos komisija teiks pirmąjį teisės akto pasiūlymą jau per ateinantį mėnesį. Taigi mes esame įsipareigoję sunkiai dirbti tam, kad Strasbūro savaitė galėtume dėl to balsuoti. Labai ačiū, noriu priminti jums visiems, kad e, po to bus antrasis raundas e, po šešėlinio pranešėjo pasisakymo, bet būtų geriausia, jeigu jūs dabar keltumėte rankas, taip mes sudarysime kalbėtojų sąrašą. E, dabar kolegas Rinio SND ir ITRE komiteto vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano kolega Petra negalėjo atvykti, todėl aš norėjau pabrėžti svarbiausius šio pranešimo aspektus. Europos prioritetai yra konkurencingumo stiprinimas Svarbu yra kurti tinklus ir e, paremti pramonę, taip pat būtina užtikrinti kokybiškas paslaugas Europos piliečiams. Skaitmeninio proceso poveikis yra mums nepaprastai svarbus. Kalbant apie kompromisus, norėtume pabrėžti e, skaitmeninę atskirtį ir skaitmeninius įgūdžius. Europos komisija turi pasirinkti tinkamą kryptį ir todėl apie skaitmeninius aspektus reikia kalbėti visame tekste. Mes privalome užtikrinti naudą visiems Europos piliečiams, nesvarbu, kokioje šalyje jie gyvena, nesvarbu ar miesto, ar kaimo vietovėje. Reikia skatinti skaitmeninių įgūdžių įgavimą, nes tai užtikrina e, galimybę naudotis įvairiomis technologijomis, kurios turi būti prieinamos visiems Europos piliečiams, nesvarbu, ar jie būtų jauni, ar seni, ar su negale, ar sveiki. SND labai svarbu pagalvoti, kaip užkirsti kelią monopolinėms struktūroms. E, čia turime ginti ir verslą, ir vartotojus privalome tolygiai paskirstyti pridėtinę vertę visai grandiniai. Kalbant apie telekomunikacijų įmonės, tai konkurencija turi būti pagrindinis investicijų variklis. Būtina pasinaudoti visomis įmanomomis priemonėmis, tokiamis kaip valstybės parama, ES fondai ir kitos iniciatyvos. Labai svarbu, kad pramonės skaitmenizavimas ir daiktų internetas taptų kitais žingsniais, kurie sulauktų mūsų parlamento paramos. Reikia nepamiršti ir kibernetinio saugumo. MVI e, privalo taip pat turėti tą kibernetinį saugumą, o kibernetinio saugumo pramonė turi būti vienas iš prioritetų. ES konkurencingumas skaitmeninėje. Ja E, skaitmeninėme laike privalo būti grįstas nuomis technologijomis. Pone pirmininkė, noriu pabrėžti, kad e, piliečiai turi lengvai gauti visas viešasias valstybinės e, paslaugas. Skaitmenizavimas keičia mūsų visuomenę ir darbo pobūdžius. Europos piliečiai ir darbuotojai privalo sulaukti tinkamos apsaugos ir skaitmeninėme pasaulyje. Privalome užtikrinti socialinę sąnglaudą ir apginti pažeidžiamas grupės. Tai yra svarbiausi dalykai, privalome jų nepamiršti. Tokia štai yra šešėlinio pranešėjo pozicija. Man Pedro Komponenatė, ačiū. You your... Ačiū. Ačiū už pastabas. Pone pirmininkė, Vicky Ford. Dėkoju EKR vardu. Pasisakysiu, dirbu su kitu EKR šešėliniu pranešėju, kuris pasakys po manęs. Norėčiau matyti tokį pranešimą, kuris daug dėmesio skirtų naudą tiek vartotojams, tiek verslui, paremtų inovacijas ir pastangas, e, kurios užtikrina ekonomikos konkurencingumą ir leidžia pasinaudoti e, skaitmeninės e, revoliucijos naudą. Ačiū visiems už darbą atliktą iki šiol. Norėčiau, kai ką pasakyti labai aiškiai, tiksliai dėl kompromisų, dėl vartotojų teisų. Nenorėčiau, kad būtų skirtingos vartotojų teisės numatytos už tokias pačias apčiuopiamas prekes, pavyzdžiui, telefonus, e, televizorius ar panašiai nepriklausomai nuo to, kur jie įsigyja internet, vartų e, ar parduotuvėse tas prekes. Turi būti vienodos taisyklės. Mes negalime turėti dviejų skirtingų tipų taisyklių. Parlamentas šešėliniai pranešėjai, pranešėjai, mes esame vieningi dėl to, kad nenorime skirtingo požiūrio. Apie tai kalba kompromisas ir jeigu girdimus komisija, tai prašau, kad atsižvelgtų šį, iš šį požiūrį, nes jūs kalbate apie atskiras skirtingas taisyklės e, materialioms apčiopiams prekiams internete įsigytoms. Mūsų kompromisas siūlo visiškai priešingą dalyką. Pasitikėjimo ženklas, jeigu mes tokius turėsime, tuomet jie turėtų būti e, pagal sektorius teikiami ir iš apačios į viršų procesas turi vykti. Dėl to mes nepritarėm tam. Toliau 20 paslaugų direktyvos straipsnis apie nepateisinamą diskriminaciją reikia, kad gerai būtų įgyvendintas. Uh, šitas straipsnis ir mes norime taip pat, kad būtų kur įmanoma e, egzistuojantis teisės aktai naudojami dėl dažnių. Mūsų frakcija nepritarė e, harmonizuotų suderintų dažnių direktyvai e, pasiūlymam. Siūlome koordinuotą požiūrį taikyti ir bandyti eiti prieki, kad vėl neįstriktume darybos taryboje. E, dėl e, BEREK, mums ne, BEREK jau ir taip gerai dirba, nereikia mums bendro telekomų reguliatoriaus. Dar vienas dalykas, uh, uh, Open Science Cloud kalba, reikia derinti viską su programa Horizontas 2020. Dėl uh, siuntų nereikia iš viršaus į apačią nuleisti reikalavimų. Dar vienas dalykas - socialinės apsaugos sistemos. Užimtumo komitetas saugo, tai yra valstybių narių kompetencija. Dėl platformų vartotojai naudoja platformas dėl to, kad jie jų nori ir turime jiems sudaryti galimybę tą daryti. Tarpininkų atskaitomybės ribojimas yra svarbus dalykas. Pasidalomoji ekonomika nesutinku su tuo, kas siūloma dėl užimtumo. Nepriklausoma profesinė veikla yra geras dalykas dėl kibernetinio saugumo. Kodavimas yra labai svarbus ir jautrus klausimas ir šioje direktyvoje taip pat mes į tai turime atsižvelgti. Ačiū pirmininkė. EKR vardu Hansas Olafas Henkel, ITRE komiteto atstovas šiuo atveju. Aš e, gal trumpiau kalbėsiu, nes Viki viršijo jai e, skirtą laiką 19 ir 19a pastraipos. Mums visiems e, labai svarbu užsitikrinti pajėgumo didelio linijas tiek miestuose, tiek kaimo vietovėse. Ir turime užsitikrinti tai geresnių konkurencingumu oligopolijos, kar, e, sakoma, kartais gali užtikrinti geresnės investicijas. Mano požiūrė tai yra visiškai neteisinga, nes mes liberalizavome ir privatizavome kur kas vėliau negu jav. Dėl to susidurime su didelėmis problemomis ir iki šiol kenčiame nuo to uždelsimo. Dabar turėtume prisivyti jav. Gaila nepavyko mums e, kompromise pasiūlyti valstybėms turtą iki šiol turimą mm, privatizuoti, pavyzdžiui, mano šalyje. Ačiū, puiku. Net e, trumpiau kalbėjote, negu kad jums skirta, kar e, frakcijai sakau. Dita Harancova, Alde atstovė vidaus rinkos komiteto atstovė. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams už darbą. Klausimas yra sudėtingas. Taip pat pritarsiu vidaus rinkos komiteto pirmininkiai. Pranešimo tonas turi būti pozityvus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vartotojai ir verslas iš mūsų tikisi, jog mes nedelsime ilgai ir pasiūlysime jiems išėti. Dėl to mano frakcija negali pritarti e, kompromisams pastraipoms nuo 7 iki 11, nes jos visiškai priešinga linkime žengė. Kai kurios frakcijos e, nutarė, kad ES dabar neturėtų pasinaudoti atsiradusiomis galimybėmis ir e, nenori bendrų taisyklių bendrai skaitmeniai rinkai. Mes E, tarsi kompromisais raginame komisiją atidėti pasiūlymus, pasižiūrėti, kas atsitiks su 10 e, procentų internete. Aš galiu Jums pasakyti, kas bus. 28 skirtingi įstatymai atsiras. Bus taip pat kaip dabar. Nemanau, kad tai yra teisingas požiūris. Manau, kad mes turime pasinaudoti galimybę uh, Negalime sakyti, kad pasiūlymas e, dėl prekių ir paslaugų priekybos internete e, sukurs teisinę spragą dėl e, internetinės prekybos ir įprastos prekybos, bet jau egzistuoja ta spraga. Komisijos pasiūlymas priešingai būtų pirmasis žingsnis teigiama linkme, o antras žingsnis bus žengtas iškart, kai bus baigtas refit darbas peržiūra teisės aktų ir aš tikiuosi, kad mes vis tik tai sutarsime dėl gero kompromiso. Europos Sąjunga, manau, turi veikti tada, kai turi savo kompetencijų, bet taip pat manau, kad mes neturėtume įrašyti pranešimą tokių klausimų, dėl kurių Europos Sąjunga neturi kompetencijos arba tokių dalykų, už kurias neatsakingas nei vienas iš mūsų dviejų komitetų. Dėl to negalime pritarti socialistų pasiūlymams dėl trečios grupės, batch 3. Nežinau, reikia kalbėti apie e, darbo užimtumo taisyklės. Yra keturios nuomonės pateiktos prie panešimo pagal 54 straipsnį, skaitant užimtumo komitetui. Komiteto nuomonę jie turi nuspręsti ir pasiūlyti e, elementus apie šios klausimus taip pat. Prekybos ženklas interneto e, svetainėms, jeigu gali sukčiautojai ar klastotojai nukopijuoti tikrus daiktus, tą patį gali padaryti ir su interneto svetainėmis. Dėkui Jums už pastabas. Toliau. Julija Rėda. vidaus rinkos komiteto nari. Žalių atstovė, ačiū. Ačiū pranešėjai, visiems šešilėms dėkoju. Pranešėjams mes jau nemažai ką esame padarę, pirmiausiai dėl platformų. Jeigu pasižiūrėsime į skirtumą tarp infrastruktūros ir paslaugų, kaip kad sakė e, ponia Gebhardt, pamatysime, kad daug liekančių problemų pačios išsisprendžia tarkime, neutralumo klausimas. Visiškai aišku, kad struktūra turi būti neutrali, tačiau paslaugos dažnai atlieka filtro funkciją ir tarsi e, tarnauja kaip gairė žmonėms, e, kadangi informacijos yra labai daug. Todėl reikia daryti skirtumą tarp neutralumo prievalių e, infrastruktūrai ir šiam elementui toliau ribota atsakomybė, tai yra pagrindas interneto paslaugoms klestėti. Girdžiu APP e susirūpinimą dėl pajamų skaitmeniniam, už skaitmeninį turinį. Taip pat turėtume vis tik žiūrėti į veiksmus, kurie užtikrintų daugiau pajamų įmonėms ir spręsti e, problemas dėl skirtingo PVM. E, režimo. Knygų pardavėjams, leidėjams e, e, kelia problemų tai, kad PVM internetiniai priekybai yra aukštesnis. Bet taip yra todėl, kad elektroninės knygos, pavyzdžiui, pardavinėjamos kaip paslaugos, ne kaip knygos. Mes e, turėtume žiūrėti į skaitmeninio turinio pirkimą ir tokiu būdu siekti išspręsti problemas, bet ne greuti pagrindinio principo susijusio su atsakomybė internete. Dar noriu pasakyti, kad mes pateikėme pakeitimą dėl duomenų bazių direktyvos. Mūsų nuomonė svarbu paminėti tai, turime teisės aktą ir komisija sako, kad e, duomenų ekonomikai plėtotis trukdo kai kas. Ir jeigu kalbame apie geresnį reglamentavimą, tai tuomet turėtume pasinau, pasižiūrėti į dešimtojo dešimtmečio pradžioje patvirtintą direktyvą ir pasakyti, kad ji nebetitinka realybės. Ir jeigu norime tikrą duomenų ekonomiką Europoje, tai turime atsisakyti tos direktyvos. Uh, Dar e, pateikėme pasiūlymą dėl atvirio mokslo ir e, duomenų kasybos klausimų. Jeigu norime, kad ES būtų konkurencinga, norime, kad mūsų mokslininkai galėtų e, pateikti savo darbo rezultatus visai visuomenė, turime ir į tuos dalykus atsižvelgti. Ačiū. Uh, Dėkoju dabar ponas Raimonds taip pat žaliųjų vardų, bet iš įtrio komiteto. Ačiū. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad internetas ir skaitmeninė rinka yra nepaprastai svarbu visai bendrai visuomenės infrastruktūrai. Mes turime šią infrastruktūrą vystyti ir daugiau dėmesio skirti to poveikiu visuomenė. Turime galvoti ne vien tik tai apie pelno kūrimą. Kalbu apie geoblokavimą, pavyzdžiui. Pirmasis projektas buvo kur kas geresnis negu kompromisas. Mes privalome nutraukti geoblokavimą. Tokia yra mūsų užduotis. Reikia, kad duomenys visur būtų lengvai prieinami bet kurioje šalyje. Norėjau paminėti dar porą dalykų, kurie daro didžiulį poveikį visuomeniai. Pirmiausia, didesnių galių suteikimas moteriams. Privalome to nepamiršti. Turime atsižvelgti į FEM komiteto pasiūlymus ir pakeitimus. Bendra skaitmeninė rinka gali suteikti daugiau galių moteriams ir mums reikėtų įtraukti šiuos aspektus į galutinį pranešimą. Be to, reikėtų nepamiršti pakeitimų susijusių e, su žmonėmis turinčiais negalę. Reikia ieškoti sprendimų. Turime galvoti ne vien tik tai apie naudą įmonėms, bet ir apie naudą visuomeniai. Mes norime, kad būtų atsižvelgta į tuos pakeitimus, kad jie būtų įtraukti į kompromisus. Gal šiek tiek nukrypame nuo teisingos skripties mūsų požiūrių. Ačiū. Dėkoju. Dabar norėčiau EFDD vardu pakviesti pasisakyti dvi du kolegas Marko Zuloimko vardu. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taipogi norėjau pasidžiaugti abiejų pranešėjų atliktų darbų. Ir padėkoti už tai. Labai sudėtinga yra sugrupuoti ar bandyti suderinti tas skirtingas pozicijas, e, nenužeminant standartų Todėl norėčiau dabar pasinaudoti progą ir e, pateikti savo prašymą, kurį jau esu pateikęs. Esu kalbėjęs jau apie pasitikėjimą. Pasitikėjimas yra bendrosios skaitmeninės rinkos pagrindinis elementas. Ir tai yra viena iš būtinųjų sąlygų tam, kad e, ta rinka veiksmingai veiktų dabartinėje situacijoje labai svarbu yra nuraminti ir suteikti saugumą vartotojai. Kadangi nepaisant to, kad vartotojas turi gerų priemonių, nebūtinai jis moka ar sugeba jomis naudotis. Taigi tam, kad priemonės būtų panaudotos, pilietis turi būti turi išmanyti ir puikiai būti susipažinęs su tais instrumentais ir apskritai visomis turimomis priemonėmis. Jau esu tokį pasiūlymą pateikęs. Na ir vietoj to, kad turėtume keletą pakeitimų, dabar turime vieną dalį tekste, e, kurioje kalbama apie pasitikėjimą. Čia yra suburti visi elementai, kurie uh, kažkaip tai įprasmina tą abstrakčią savoką. Taigi reikėtų bandyti šią sampratą susijęti su kažkuo tai apčiuopiamesnio. Na, prekė ženklai, garantijos puiku, tačiau, tiksliau, ženklai apskritai ar, ar garantijos yra geras dalykas, tačiau gerai būtų, jeigu šis sąrašas priemonių stiprinančių pasitikėjimą būtų dar išsamesnis. Pirmininkas, ačiū. Dabar ponas Borelį įtrė vardu. Dėkoju, pirmininkė. Labai sudėtinga yra surasti susitarimą tarp skirtingų frakcijų, todėl dėkoju pranešėms Kalas ir Gebert. Mano manimu, kompetencijų pasidalėjimas tarp Europos parlamento šiuo atveju tik tai sukomplikuoja viską. Mes kaip frakcija ir toliau dirbsime tam, kad būtų kaip įmanoma atviresnis, globalesnis santykis ir optimistiškas požiūris čia būtų pasiektas. Bendroje skaitmeninė rinkoje e, svarbiausias subjektas turi būti vartotojas. Taigi aktyvus vartotojų įsitraukimas bei dalyvavimas skaitmeninėje rinkoje yra svarbiausias, ku gero, čia dalykas mūsų manimu. Kitas svarbus dalykas – investicijos į infrastruktūras tam, kad būtų užtikrinta prieiga prie plačiajuoščio interneto e, visiems e, ir ypatingai mažiau pasiturintiems žmonėms. Nepamirškite, kad dar turime ir MVI, kurios e, taipogi bando šokti į skaitmeninų inovacijų traukinį ir nori kurti darbo vietas. Šiuo metu tik tai 14 procentų įmonių naudoja interneto portalą. Todėl labai svarbu yra išnaudoti visas e, elektroninės priekybos galimybės, kurios yra kaip ir naujas šansas e, MVI. Pranešime apie tai kalbama, tačiau mūsų manimų čia galima būtų skirti netgi atskirą dalį tam Dar taipogi yra strateginė skaitmeninės rinkos, rinkos svarba. Dar reikėtų šiek tiek pasistengti tam, kad būtų sudaryt, pasiekta, pasiekta ilgalaikė vizija. Kompromisas gali e, šiek tiek padailinti tą pranešimą, todėl bandykime žiūrėti optimistiškai tai. Pirmininkas, dėkoju. Tokiu atveju, ko gero, niekas nebus patenkintas. Pone Barbara Kapal į ENF frakciją. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems bendrapranešėjams už puikiai atliktą darbą, bei taipogi už galimybę pasiekti 38 kompromisinių pasiūlymų. Bei už tai, kad dabar pavyksta suvaldyti tokią komplikuotą struktūrą. Bendroji mintis štai kokia čia būtų. Sudėtingumas skaitmeninės srities, tas skaitmeninis perversmas turi būti atspindėti be jokios abejonės reglamente, tačiau reikia taipogi išlaikyti ir tam tikros laisvės. Ir čia galime tik tai tikėtis, kad skaitmeninės rytis užtikrins augimą ir užimtumą Europoje. Čia tris dalykus norėčiau pabrėžti. 18 dalyje kalbama apie privačias investicijas, 19 A viešosios investicijos yra. Na ir dar ryšys tarp 19 ir 20 dalies um, oligopolių reglamentavimas čia būtų. 34 dalis – telekomunikacijos, toliau elektroninė vyriausybė, elektroninė administracija, elektroninės valdžios vartai. Čia reikėtų išvengti diskriminavimo ir reikėtų atsižvelgti į labiausiai pažeidžiamų vartotojų interesus. Dabar infrastruktūros ir e, privatus finansavimas. Mums labai svarbu, kad būtų konkurencija investicijų į infrastruktūros rytyje. Kol kas bent jau šiuo požiūriu tekstas yra pernelyg statiškas ir visiškai e, nėra nukreiptas į investuotojus. Mes, nepaisant to, manome, kad reikėtų paminėti, kad svarbios yra infrastruktūros. Dabar oligopoliai. Jie yra nepageidautinas reiškinys eksantė reglamentavimas, ko gero, būtų nepageidaujama našta, sukursanti daug teisinio nesaugumo. Mes manome, kad jeigu jau e, pežiūra kitiems metams būtų numatyta telekomunikacijų srities, tai e, čia junglumas turi būti e, svarbiausias aspektas ir reikėtų išspręsti aprepties dengiamo ploto, taip sakant, problemas. Taigi, reikia užpildyti spragas bei surasti būdų, kaip investuoti į greituosius tinklus, sparčiuosius tinklus. Kas dėl elektroninės prekybos ar paslaugų, tai vyresni vartotojai neturi e, būti privesti fizinę papirinę formą dokumentus teikti. Dėkoju už puikia diskusija. Na dabar pirmininkavimo, pirmininkaujančio vaidmenį ponė Vicky Ford perdosiu. Ačiū. Jeigu neįtraukiu į sąrašą, duokite ženklą. Ann Zander, Lisa Jakansari, Gunnar Hotmark, Dan Dalton, Antonis Goigas, Claire Moody, and then the Commission. If there's anybody, yeah, Michael, you're first. And Gunnar's Maiklai, e, patogonas, jūs esate sąraše. Michael Boney kalbės pirmas, kadangi jūs Libė komitete buvote atsakingas už šią temą. Ačiū. Norėčiau padėkoti bendra pranešėjams. Jūs puikiai padirbėjote. Viliuosi, kad baigsime darbą iki kitos savaitės. Norėčiau Jūs informuoti, kad vakar mes balsavome Libe komitete. Patvirtinome savo įnašą į pranešimą. Man atrodo, kad rasti sprendimai yra tinkami. Mes matome ryšius su privatumo apsauga, su domenų apsauga. ir yra rasta pusiausvyrą tarp verslo vystimosi, tarp intelektinės nusavybės teisų. Be to atsiranda naujas saugumo aspektas. Tikiuosi, kad mūsų įnašas bus svarbus pranešimui. Viliuosi, kad į jį bus atsižvelgta rengiant galutinę pranešimo versiją. Čia svarbus yra 54 straipsnis ir jo vaidmuo. Galiausiai platformos. Svarbu yra pagalvoti apie ateitį. Nereikėtų pernelyg apsiriboti. Turime suprasti, kad platformos yra labai specifiškos, egzistuoja daug modelių, daug savybių, todėl neįmanoma rasti vienos apibriešties. Tikiu, kad jei nuspręsime neturėti tos apibriešties, eisime teisinga kryptimi, nes tada nereikės kovoti dėl esamų platformų ir greuti jų. Ačiū. Jose Blanco. Eh, gracias, presidenta. Agradecer a los ponentes. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjams už atliktą darbą sudėtingų, tokių sudėtingų klausimų. Pirmiausia, noriu padėkoti už tai, kad nuolat čia iškyla kovos su skaitmeninėmis spragomis aspektas. Ir čia kalbama apie e, regionus ar grupės, e, kurios su problemomis susiduria. Aš e, pats esu iš regionų, kuriame su problemomis susidurima dėl to, kad dauguma yra pagyvenusių gyventojų. Dėl geolokalizacijos taipogi norėčiau paminėti, kad pavyzdžiui, dėl 18 dar ir dėl 19 punkto mm, geoblokavimas yra prieštaraujantis Europos teisės aktams, jeigu tai yra daroma IP adreso, IP adreso e, pagrindu. Taigi blokavimas e, IP adresų kitais tam tikrais atvejais gali būti ir naudingas. Įsivaizduokime, kad yra tokio turinio, e, kuris yra saugomas autorių teisių 16 kompromise jūs sakote, kad geo e, blokavimas yra tik tai piratavimo skatinimas. Ne, aš taip nemanau. Tai, kas skat, kasgi skatina iš tikrųjų piratavimą, tai galbūt e, greičiau nesilaikimas taisyklių. Kartais tam tikri produktai, pavyzdžiui, kino pramonės produkcija yra, yra kopijuojami. Na ir čia, mano manimu, būtina perrašyti šiuos du straipsnius. Ačiū. Olga Šenelova dabar. Ačiū. Dėkoju abiems pirmininkams taip pat ir pranešėjams. Labai ačiū už šį puikų pranešimo projektą. Turiu pasiūlymų dėl pakeitimų. Pirmiausia, kompromisas susijęs su prieiga visiems piliečiams. Reikia nepamiršti, kad yra daug asmenų, ypač vyresnės amžiaus grupės, kurie nenori būti elektroninės bendruomenės nariais, kaip čia yra visa tai pavadinama pranešime. Aš pasisakau už socialinę įtraukti, iš visuotinę prieigą. Bet reikia nepamiršti ir paslaugų realiame pasaulyje. Tai yra tokios paslaugos kaip galimybė apsilankyti pas gydytoją, gauti vaistų receptą ar dar kokias kitas viešasias paslaugas. Reikia nepamiršti šio aspekto pranešime. Antroji pastaba yra susijusi su 16 dalimi su geografiniu blokavimu. Aš manau, kad mes čia privalome turėti vienodą pagrindą. Ne vienodą prieigą ar diskriminacija kainos pagrindu yra susijusi ne vien tik tai su skaitmeniniu, bet ir su realiu pasauliu. Komisarė Jūrova taip pat apie tai kalbėjo mūsų komitete. taisyklės skiriamos realiam ir skaitmeniniam pasauliu turėtų būti vienodos, nereikia čia jų atskirti, pritarčiau kolegoms, kurie mano taip pat. E, draudimas e, geoblokavimo neturėtų būti šimtis. Toliau transporto komiteto nuomonė. Aš buvau viena iš šešėlinių pranešėjų transporto komitete. Manau, kad mes parengėme labai gerą nuomonę. Ja reikėtų įtraukti į pranešimą. Norėčiau, kad mūsų įnašas būtų panaudotas galutinėje versijoje. Ačiū. So the next speaker is Ann Sander from the... Ann Sander, EPP vardu. Ne? Yeah? Ačiū pirmininkė, aš žodžio neprašiau, bet jeigu jau suteikėte, tai mielai tuo pasinaudosiu. Gerai, puiku, ačiū. Trumpai, aš taipogi norėčiau padėkoti abiejoms pranešėjams už jau iki šiol atliktą darbą ir už tą darbą, kuris dar bus atliktas. Taigi pasinaudosiu tą progą ir porą žodžių pasakysiu. Aš esu užimtumo ir socialinių reikalų komiteto narė, todėl manau, čia reikėtų du dalykus išlaikyti. Pirmiausia, bendra skaitmeninė rinka gali e, suteikti naujų galimybių darbuotojams, kurie galbūt kitoje situacijoje nebūtų jų gavę. Aš asmeniškai e, kalbu apie tuos, kurie, pavyzdžiui, kaimo vietovėse gyvena. Na, nebūtinai jie e, užimtumo komitete čia platesnė samprata yra to e, būtų. Taigi, taip to pagalba galima būtų, pavyzdžiui, apmokyti e, tos e, darbuotojus ir jie naujų kompetencijų įgytų gebėjimų. Dabar kitas dalykas, daugiau susijęs su ITRE komiteto kompetencija, e, dėl platformų, pavyzdžiui, Filipas Žiūven kalbėjo apie atsakingumą, atsakomybę tiksliau platformų. Čia turiu galvoje galimybę platformoms uh, dirbti su tokiais klientais, kaip kad pavyzdžiui mažos ir vidutinės įmonės, mažaisiais klientais ir taip galbūt teisingiau ir skaidriau būtų e, su jais elgiamasi. Tai štai būtų keletą minčių tokiu ačiū pirmininkė. Dabar vėl grįžtu prie sąrašo sekretariatas jį sudarė. Perskaitysiu pavardės. Ar dar kas nors norite pasisakyti? Gerai. Lisa. Liza Jekonsarė, jūs nėra? Tuomet Gunaras Hokmarkas. Ačiū. Galiu tą laiką turbūt panaudoti kolegės, kuris liko. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjams, sudėtingas jų uždavinys. E, Pirmininkas Jeržis e, Buzekas sakė daug kartų, kad nebus patenkintų daug, bet reikia pabandyti padaryti taip, kad visi būtų laimingi, nes e, reikia galvoti ir apie mūsų ambicijas, siekius, ką mes norime pasiekti. Mes gyvename skaitmenizuotoje technolo, e, aplinkoje ir ar mes e, ką mes norime pasiekti. Aš žiūrėjau kompromisus, galbūt neteisingai pasakysiu, bet man atrodo, kad bandoma labiau apriboti pokyčių pasiekmes jais, o ne atverti galimybės. Manau, jog Europa yra viena iš dinamiškiausių ekonomikų pasaulyje ir didžiausia, ir mes galime labiausiai iš to išlošti ir turime užsitikrinti tą lyderystį. 5G pavyzdžiui, tai reiš, reikštų industrializavimą ar normalizavimą interneto. E, tai būtų didelis, o ne mažas žingsnis, didžiulė galimybė Europai. Jeigu mes nepanaudosime šios galimybės, e, mes turime būti dažniuose tie lyderiai. E, PVM taip pat atitinkamai e, nustatyti, pažiūrėkime į turinį, į elektroninės knygas. Ir jeigu mes platformas pernelyg e, reglamentuosime, tai apribosime jų galimybės, o jos visą laiką plėtojasi. Aš norėčiau paprašyti abiejų pranešėjų paprieštarauti tam, ką pasakė daug kartų Jeržis. Mes turime siekti visi būti patenkinti. Ir jeigu nesugebėsime užsibriežti didelių ambicijų, tai kiti bus pirmieji, antrieji, tretieji, o mes liksime ketvirtoje vietoje tik tai. Nemanau, kad mes ten turėtume būti ir man tai nepatiks, Jeržiai, man atrodo, kad mes turėtume siekti e, tapti lyderiais numeris vienas ir tada visi būsime laimingi. Labai gerai, numeris vienas. E, Denas Daltonas. Ačiū, ačiū šešėliams pranešėjams. Jūs tikrai gerai padirbėjote, žiūrint į pakeitimus ir į tai, kiek žmonių pateikė tos pakeitimus. Man daug kas tinka, bet ne viskas. Uh, dėl pasitikėjimo ženklų neturėtume e, jų turėti, suinteresuoti subjektai turėtų apie tai kalbėti, o ne komisija, ir tai neprisidės prie pasitikėjimo. E, geografinis blokavimas formuoti labai silpna, man atrodo, kad mes turime e, kalbėti apie perkeliamumą teisėtai įsigyto turinio, ne tai, kas, yra, kas egzistuoja tam tikroje šalyje techninės galimybės yra kur kas platesnės ir mes taip pat turime atsisakyti senų modelių, kurie prisideda prie prietaimo. 36 kompromisas dėl debesis kompiuterijos viskas atsiriame į Europą kaip tvirtovę. E, E, pritariu tam, ką sakė Viki. Labai man e, nepatinka diskriminavimas tarp apčiuopiamų ir elektroninėje aplinkoje įsigytų prekių. Mes turime aiškiai apie tai pasakyti dėl dažnių. E, Manau, kad e, mums reikia koordinavimo, bet nesuderintos e, dažnių politikos, tai yra subsidiarumo klausimas. Nežiūrint gero darbo, man atrodo, kad mes šiek tiek nepataikėme į dešimtuką, kaip sakė e, Gunas Hokmarkas, nekalbame pakankamai apie vartotojus interneto ir senamadiškai žiūrime į daugą ir politinės dogmas kartuojame, nesuprasdami, kad pasaulis jau e, pažengė į priekį. Mes neturėtume pabijoti džino išleisti iš būtelio, nors kai kur tas ir padaryta. Mes turime užsitikrinti privalumus skaitmenė rinkoje, o nepriboti juos ateityje, taip neturėtume elgtis. Antanas Guoga. Ačiū. Aš e, labai džiaugiuosi, susijaudinęs esu, matau, kad kailį net raudona suknelė pasipošė, kad prieartėtų prie socialistų, bet tikrai reikia daryti viską, kad mes pasiektume rezultatų. Tai labai svarbu uh, vartotojams e, Estijos e, užsidegimas, e, Vokietija turite daryti taip, kaip pas jūs yra, nes kitaip Europa neužsusikurs daug galimybių. Tai yra galimybės jauniems žmonėms, patikėkite manimi. Mes uh, turime siekti, kad visi išloštų Europoje, iš to dabar turime galimybę. Manau, kad reikia geresnių formuluočių, stipresnių uh, pademonstruoti, kad Europa yra atvira inovacijoms. Taip pat reikia e, kalbėti apie pasidalomąją ekonomiką, nes tai yra ateities ekonomika. Tegu žmonės dalyjasi, platformos yra ateitis. Platformoms patinka žmonėms, tegu jos ir kūrėsi, tegu jos pasiteisina. Tegu DSM pasiteisina. Ir taip pat siuntų E, pas e, siuntos kelia problemų, nes jos kartais yra per daug brangios. Reikia ieškoti kompromisų, tegul verslas e, veikia. Aš nepasitikiu pasikeimo ženklais, žmonės taip pat. Per daug neskirkime dėmesio tam, tai nėra taip svarbu. Svarbu, kad viskas veiktų kuo daugiau bus kliūčių, tuo mažiau kas veiks. Reikia dabar, kad viskas pasiteisintų ir reikia užtikrinti, kad visi būtų laimėtojai. Ačiū. Klemuri. Uh, and... Labai ačiū. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams. už tokias titaniškas pastangas. Reikia sudaryti kiek įmanoma daugiau kompromisų. Kalbant apie konkrečius kompromisus, pavyzdžiui, 22a, pabrėžiama, kad būtina daugiau išteklių agentūrai. Tai tikrai yra naudingas dalykas. Noriu sureaguoti į pastabas, kurios jau buvo išsakytos. Būtina nepamiršti skaitmeninės rinkos apimties. Mes kalbame ne vien tik tai apie žmonės kaip vartotojus, kalbame ir apie poveikį piliečiams plačiaja prasme. Tai apima ir, pavyzdžiui, 19a kompromisą, kur kalbama apie investicijų būtinybę užtikrinant visuotinę prieigą prie plačiai juoščio interneto prie skaitmeninės rinkos. Negana to, mes kalbame ir apie tai, kad būtina sugebėti gauti įgūdžius. Tai yra ne vien tik tai įprasta tvarka, mokykla, universitetas, bet ir įgūdžiai įgaunami profesinėme gyvenime. Galiausiai reikia kalbėti ir apie tai, kad socialinė įtrauktis apima ir e, darbo teisės. E, kai žmonės jau dirba skaitmeninėje rinkoje, tai jiems turi būti taikoma tokia pati apsauga, kaip ir tiems asmenims, e, kurie dirba kitose srityse. Dėkoju. Šonkelį. Labai trumpai. Paskutinieji e, keturi kalbėtojai pasakė tokių pratingų dalykų, kurių seniai negirdėjau. E, Konor teisingai pasakė. Mes tikrai galime visus e, padaryti laimingais. Vartotojai taip pat bus patenkinti, jei bus apsaugomas atskiras asmuo ir tai pristės ir prie visos sistemos. Kalbant apie duomenų apsaugos reglamentą, jau seniai dirbame tą temą, įtre, nevyksta šešėlinių posėdžiai, vilėmės, kad ir šaliai dialogai bus baigti iki kalėdų, bet tik šiandieną uždaviau e, štai kokį klausimą. Ar tyrimų bendruomenė yra patenkinta viskuo, ar galės dirbti remdamasi tuo pagrindu? Nes jeigu ne, tai mes tada nepasieksime to 3 e, procentų PVP skirtų tyrimui, tyrimams. Tai, ką sakė Gandaro panas Dalton ir kiti, yra labai svarbus ir Mes turime siekti reglamento, kuris leis Europai pirmauti. Mes nenorime būti antrojo numeriu, norime būti pirmuoju ir galime to pasiekti. Ačiū. Aš suteiksiu žodį komisijai, o po to apie joms pranešėms, bet turime dar šiek tiek laiko. Todėl jei šešėliniai pranešėjai norėtų dar kažką pasakyti, ko dar nepaminėjo, tai galės po komisijos pasisakyti. Komisija, ar jūs norėtumėte išsakyti savo nuomonę, ponė de Graf. Ačiū, ponė pirmininkė, brangus nariai. Turiu e, bendrą pastabą ir kelias specifines pastabas. Mums labai patinka, kad kompromisinėme pakeitime yra kalbama apie bendras taisyklės skaitmeninė rinka kelia problemų, kadangi ji yra susiskaldžiusi, turime 28 skirtingas taisyklės, o jei norime tos bendrosios rinkos, tai mums reikia vieno taisyklių paketo. Tam yra būtinas kitoks teisės aktų kūrimas. Ir čia parlamente ir taryboje reikia pripažinti, kad minimalus suderinimas neleis turėti bendros skaitmeninės rinkos. Mes negalime turėti 28 plus vieno, mes privalome turėti vieną taisyklių rinkinį. Viskas pasiteisins, kai pradėsime žiūrėti praktiškai ir pirmiausia, mums reikia vadovautis tuo bendru tikslu. Jei norime būti lyderiais, privalome veikti greitai. O būtent tie, kurie veikia greitai, laimi. Greitis yra svarbus, todėl komisija renks pasiūlymą, kuris bus labai sutelktas ir leis teisėjo kuros institucijoms greitai reaguoti. Dabar konkrečios pastabos. Jo blokavimas. Iš kompromisinių pakeitimų atrodo, kad parlamentas mano, jog mes galime atsisakyti geografinio blokavimo pagal 20 paslaugų direktyvos straipsnį. Ir veiksmus pagal konkurencijos teisės aktą. Tiesą sakant, komisija nusprendė, kad mums reikia teisės akto tam, kad atsikratytume nepagristo geografinio blokavimo. Taip, 20 straipsnio reikia, reikia pagal įveikti taip pat, kaip yra pagal konkurencijos teisę, bet to nepakanka, kad išspręstume visas su geografiniu blokavimu susijusias problemas. Be abejo, tikimės parlamento paramos, kurdami tą teisės aktą. Bet, kaip matome pagal pranešimą, jūs nekalbate apie naujo teisės akto būtinybę. Kai kurie nariai paminėjo audiovizualinius aspektus, autorinių teisų saugomus aspektus kartais ir čia pasitaiko geografinio blokavimo. Galiausiai platformos. Mes nenorime sudaryti įspūdžio, kad egzistuoja kažkas erdvėje ir tai yra platformos. Mes žiūrime čia į sąjungos teisės aktus ir norime pasakyti, kad e, platformos visur egzistuoja telekomunikacijų srityje, kai kalbama apie vienodas taisyklės, žiniasklaidos paslaugos, intelektinės nusavybės, teisės, kibernetinį saugumą. Visose tose sritise yra kalbama apie platformų vaidmenį. Galbūt reikėtų dar kažko, bet tiesiog e, nereikėtų įsivaizduoti, kad platformos visai nereglamentuojamos ir kad jas neatsižvelgiama. Jei pasižiūrėtume į ES teisės aktus, tai ten yra e, nurodoma, kaip jos turėtų veikti bendroje skaitmeninėje rinkoje. Ačiū. Prieš vėl perdodama žodį pranešėjams, aš norėčiau pasakyti štai, ką be abejo mes gausime komitetų nuomonės dar iki balsavimo ir reikės gerokai padirbėti. Yra dar du teisės aktų pasiūlymai, kuriuos dabar e, rengia, tai yra domino apsaugos reglamentas ir informatinio saugumo reglamentas. Noriu aiškiai pasakyti, kad darbas, kuris yra atliekamas čia šioje srityje, apima ir kibernetinį saugumą ir tai, ką mes čia paminime, tikiuosi atsidarys, atsidurs ir atitinkamai tose direktyvose. Mes turėtume uh, paraleliai dirbti, nes balsuosime jau gruodžio 14. -ąją. Kas dabar pasisakys pirmoji, ponia Gerbhardt, ar jūs, ar ponia Kalas? Ponia Kalas, prašau. Thank you. Ačiū. Dėkuoju už pastabas. Norėčiau dar grįžti prie kai kurių temų. Pirmiausia, Berek. Komisija sakė, kad daugelį sričių yra problema ta, jog niekas nemato to plataus europinio vaizdo. Turime 28 skirtingus taisyklių rinkinius ir mes norėjome, kad būtų pasižiūrėta plačiau ir sakome, kad reikia vis tik tai stiprinti berek vaidmenį, o ne pradėti kurti kokios nors naujos agentūros taip pat svarbu, tai yra svarbu, o dėl platformų apmaudu, kad išėjo ponas Ževan. Jisai sakė, jog turėtume būti lyderiai skaitmeninės ekonomikos srityje. Tačiau reikia nepamiršti, kad platformos kaip tarpininkai suvaidino didžiulį vaidmenį augant skaitmeniniai, plečiantis skaitmeniniai ekonomikai. E, jeigu mes e, atsakomybę sustiprinsime tarpininkams, tai sumažinti galime skaitmeninę ekonomiką, nes e, tarpininkai leidžia bendrojams teikti paslaugas ir jeigu atsiras daugiau prievolių, tai reikš, kad mažiau rinkoje veiks bendrovų. Ta reikia suprasti. Reikia nepamiršti ir to, kad platformos susijusios ne tik su kultūriniu turiniu, yra kitokių e, platformų, labai skirtingų įvairių. Teisė pasirūpinti, taip ji turi būti numatyta, aš sutinku su tuo bet yra skirtumas tarp pareigos pasirūpinti ir didesnės atsakomybės. Kadangi platformos pradės e, vengti rizikos ir tai reikš mažiau rinkos. Dėl moterų galimybės naudotis visiems yra dalių, kurios skirtos šiems dalykams ir e, reikia atsižvelgti į tuos klausimus dėl perkeliamumo. Teisės reikalų kompeten, komiteto kompetencija yra šis klausimas. Mes laukiame jų pasiūlymų, tačiau visiškai sutinkame su tuo, kad e, įsigytas turinys turi būti perkeliamas ir pritarėme tam. Dėl geografinio blokavimo Teisės reikalų komitetas turi kompetenciją, tačiau mes e, norėjome papildyti elektroninės prekybos egzistuojančią sistemą. E, nepateisinamas geografinis blokavimas turi būti nutrauktas ir galime pritarti daugeliui išsakytų elementų ir visiškai pritariu e, tam, kas buvo pasakyta pozityviam, po, dėl pozityvaus požiūrių galimybės, kurios atsiras skaitmeninėje ekonomikoje. Mes turime tai akcentuoti, ne tiek kalbėti apie riziką. Ačiū. Mrs. Gephardt. We can't, we can't keep Mr. Buzek much longer because he's going to his. Pone Gephardt, ponas Pono Buzeko nebegalime užlaikyti ilgiau, nes e, vakare, vakarop eis į prieimimą kalėdinį. Dėkoju. Aš pabandysiu kalbėti trumpai. Pirmiausia, pirmasis komentaras mano. Aš nemanau, kad mūsų tikslas yra pasiekti, kad visi e, parlamentarai ar piliečiai būtų laimingi, kiekvienas yra atsakingas už savo uh, laimę. Be to ir ta pati laimės samprata skirtinga. Taigi ši diskusija labai keistai pakrypo. Na, o tai, kas svarbiausia, tai kad mes labai aiškiai ir blaiviai tai matytume. Inovacijos yra galimybė, šansas mums turime juo pasinaudoti. tos galimybės suteikia perspektyvų ir galimybių ateičiai. Taip mes norime būti pirmieji pasaulyje. Tačiau norėčiau dabar vieną dalyką e, išaiškinti. Kaip žinia, kiekvie, kas kartą medalis turi dvi pusės. Dvi pusės. E, viena pusė yra teigiama, o kita pusė yra mažiau teigiama ir ten gali būti pavojų. E, Mes kaip atsakingi politikai negalime sakyti, kad matome vien tik tai teigiamus dalykus, turime taipogi e, parodyti, kad gali būti ir tų problemų. Mes tam ir esame, kad problemas parodytume ir surastume joms sprendimų. Pone Ford dabar apie tai kalbėjo, e, dalys nuo 7 iki 11 tekste. Čia kalbama apie tas pačias teisės taikomas tiek pirkiniams internetu, tiek parduotuvėje. Čia praktiškai visi dėl to sutarėme, kad derantis dėl kompromiso praktiškai visos frakcijos pasisakė, tik tai liberalai buvo prieš kompromisą. Taigi visos kitos frakcijos sakė labai aiškiai, kad jos pageidauja tų pačių teisų vartotojams perkantiems parduotuvėje ir internete. Visa tai yra atspindėta ir kompromise. Kompromise yra atspindėta daugumos pozicija. Ta pozicija buvo pasiekta dėrybų metu. Būtent taip tie kompromisai ir yra rengiami. Man labai beje gaila, kad liberalai negalėjo prisidėti prie to kompromiso nuo 7 iki 10 dalies, sako kalbėtoja. Na, bet Tokia jau situacija susidarė dėrybų metu dėl geoblokavimo dabar. Šis klausimas yra labai keblus. Nes visų pirma yra geoblokavimas e, medijose, žiniasklaidoje, pavyzdžiui, televizija, internetas, kinos ir dar yra elektroninė prekyba. Čia jau situacija labai skiriasi. Reikia visą tai atskirti. Kai kuriuose dalyse labai aiškiai ir sakoma tai, kad tam tikrais atvejais teisės skiriasi. Pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad perku televizorių ir čia autorių teisės visiškai e, kitaip, kit, kitą prasme įgyja, negu kad, pavyzdžiui, perkant filmą. Taigi, ne pagal vietą turi būti e, skirstomos prekes, ne pagal tai, kurios yra parduojamos, pavyzdžiui, ar parduotuvėje, ar internete. Paslaugų direktyvos 20 e, straipsnis gali mums daugelies ryčių ar situacijų padėti, bet ne visose. Dabar e, kas dėl platformų reglamentavimo dėl neutralumo, interneto neutralumo. Reikia užtikrinti visiems vienodas galimybės tiek pradedantiesiems, tiek MVI, tiek įmonių steigėjams, verslininkams. Visiems, visoms įmonėms turi būti suteikiamos vienodas galimybės, kaip ir didžiosioms įmonėms įsitvirtinusioms rinkoje. Tai štai būtų tokie elementai, kurių mes negalime pašalinti Taip, mes pasisakome už progresą, bet mažosioms įmonėms turi būti suteikiamos tokios pat galimybės kaip ir didžiosioms, kurios jau įsitvirtinusios. Tai štai būtų tokie klausimai, kurių, kur, dėl kurių mums reikia taisyklių. Moterų komitetas, jų atstovės, kalbėjo apie e, specialią prieigą neįgaliesiams žmonėms. Šis klausimas taipogi turėtų būti aptartas. Jis e, labai svarbus yra Tai tą klausimą ir bandysime apimti taipogi. Beje, dėkoju už pasiūlymus šiuo klausimu pateiktus. Tikiuosi, kad pavyks e, ir dar likusius kompromisus tinkamai e, parengti, kaip kad tai pavyko padaryti su pirmaisiais. Taigi tikiuosi ir esu įsitikinusi netgi, kad pavyks pasiekti puikaus rezultato, sklandaus teksto galbūt ir bus galima pasakyti, kad jeigu jau aš čia būčiau rašęs pats tą tekstą, tai jis būtų buvęs kitoks. Bet taip visada bus. Nepaisant to, aš manau, kad galime būti tikrai, galime didžiuotis tuo, ką padarėme, ypatingai e, dėl to, kad pasiekėme sutarimą tarp skirtingų frakcijų. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Taipogi visiems klaususiems šių diskusijų. Aš žinau, kad tai labai e, ženkliai prisideda, prisideda prie kompromiso paieškų, taigi labai e, dėkoju visiems dirbantiems sekretorėte šių klausimų asistentams taipogi, padėjėjams. Diskusijos buvo labai įdomios, daug e, detalių, išgirdome detalios informacijos. Na, o dabar labai praktinis pareiškimas. Galiu tik tai priminti, kad gruodžio 14 dieną e, balsuosime dėl to, tai čia bus pirmadienio vakaras Strasbūrė. Aš žinau, kad kai kurie e, nariai e, atvažiuoja vėlai. Kol kas bent jau 7 valandą vakaro bus, yra numatytas balsavimas. Galbūt galėtų visi dabar pasitikslinti savo uh, kelionės detalės ir užtikrinti, kad e, iki 7 valandos atvyksite į Strasbūro plenarnių posėdžių salę. Šonas. Kiek aš prisimenu, mes, kai balsuojame pirmadienį vakarė Strasbūre apie 9 valandą, ar 7 tikrai, nes dar tuo metu daug kas keliaus iš Frankfurto ir kitur, ir viskas priklausys nuo transporto septinta valanda gali būti tikrai sudėtinga. Vėliau galėsime suderinti valandą. Galbūt aptarkite tai su koordinatoriais ir kaip galima greičiau pasakykite sekretoriatui. Aš žinau, kad kai kurie komitetai vėliau pradeda darbą, kai vyksta balsavimas pirmadienį, bet tuo met labai įsitęsia diena. gal pusę devinių galėtume pradėti. Aštuntą valandą, pavyzdžiui, nuo 8 iki 12 su koordinatoriais pasišnekėsime. Tačiau, brangus e, draugužiai, noriu pasakyti štai ką pabaigoje. Gunaras Hochmarkas tikriausiai su painioja du labai svarbius žodžius. Gaila, kad jis jau išėjo. Negaliu paaiškinti jam to, ką norėjau. Ambicingas nereiškia, kad nereikia kompromiso. Aš nesakiau, kad mes neturime būti ambicingi, turime kaip tik, kaip galima uh, daugiau ambicijų savo užsibriežti vartotojams, rinkai, smulkioms ir vidutinėms įmonėms. E, skaitmeniniam verslui ir tikrai, bičiuliai, jums reikia kompromisų, nes kitaip nebaigsime darbo. Mes negalėsime pasiekti visko, ko norėjome, be kompromiso. Ir iš dalies turime turbūt, turėsime būti nepatenkinti, nes kitaip nepasieksime kompromiso. Turime būti ambicingi ir siekti kompromiso, bet tai yra du skirtingi dalykai kaip galima daugiau ambicijų užsibrieškite, bet mums reikės kompromisą. Sėkmės jums nelengva, tikrai nelengva bus. Dar kartą. Iki devintos valandos turėsime baigti balsuoti. Jau buvo dėl daugelio kompromisų sutarta, tai galime to pasidžiaugti dėl kitų dalykų gali reikėti balsuoti ir dėl to mes dirbame demokratiją.